Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, laba diena. Pradėkime komiteto posėdį. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo tvarkę. E, pakeitimai, palyginti su pradinė darbo tvarkė, yra tokie 29 ir 30 punktai dėl teisinio pagrindo atidėti. 32 klausimas pranešimo projekto dėl mažų ieškinių svarstymas ir Europos orderio dėl mokėjimo procedūros bus aptartas iš karto po 41 klausimo. Tai yra balsavimas dėl peticijos 1784-2013. Ar kas nors prieštarauja, ar turi kitų pasiūlymų dėl e, darbo tvarkės pakeitimų? Jeigu ne, darbo tvarkė laikoma patvirtinta. E, pirmininkas pranešimų neturi. Trečias klausimas posėdžių protokolų tvirtinimas. Būtent posėdžio įvykusio rugsėjo 3 dieną, spalio 6, spalio 13 ir spalio 20. Jeigu niekas neturi pastabų dėl protokolų, jie bus laikomi patvirtintais. Taigi dabar galime pereiti prie ketvirtojo klausimo. Tai yra klausimai skirti ES administracinės teisės pokyčiams pastaruoju metu. Per praėjusią kadenciją komitetas įsteigė darbo grupę dirbti administracinės teisės klausimų ir buvo parengtas iniciatyvos pranešimas dėl administracinio proceso teisės Europos Sąjungoje. Ir čia pranešėjas buvo Luidžis Berlingeris. E, gerai žinomas e, buvęs šio komiteto pirmininkas, kurį vėl noriu šiandien pasveikinti atvykus pas mus. E, po šio pranešimo buvo vykdytas Europos pritinės vertės vertinimas kur teigiama, kad administracinio proceso teisė ES lygmenių prisidėtų prie veiksmingesnio ES administravimo ir potencialiai leistų sutaupyti lėšų, nes e, būtų nustatyti aišku standartai, kaip institucijos turėtų e, bendrauti su e, piliečiais ir taip sumažintas būtų bylų skaičius, užtikrinant e, lėšų ekonomišką ir racionalų panaudojimą, panaudojant efektyviau informacinę sistemą. Ir šios kadencijos metu mes toliau tęsime Luigi Berlingerio iniciatyvą, kad komisija imtųsi veiksmų šioje srityje. Ir atitinkamai mes paskirsime pranešėją kad jis perimtų e, lasdelę iš Luigi Berlingerio. Jo darbe, darbas susilaukė susidomėjimo universitetuose ir šiandien mes galime pasveikinti du mokslininkus, profesorių Hoffmaną ir profesorių Cillerį iš Luksemburgo ir Pavijos universitetų. Na ir pagaliau man Malonu pasveikinti ir Dagmar Rotberend, kuri yra buvusi šio parlamento narė. Ir jis žino viską, kiek tai galima žinėti apie viešą administravimą, ypač apie parlamento administravimą. Ji kalbės apie pono Berlingerio iniciatyvą ir apie tai, kokios reikšmės, kokios naudos jis gali duoti Europos parlamentui. Todėl nedelsdamas dabar noriu suteikti suteikti žodį pirmajam prelegentui, profesoriui Ervingui Hoffmanui iš Luksemburgo universiteto. Pirmiausia, noriu kalbėti profesorius Zileris. Atsiprašau, gerai, prašom jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atvykau kartu su kolega uh, Hoffman ir pristatysime darbus, kuriuos atlikome uh, E, pagal tam tikro tinklo universitetinio darbus. Penkerius metus šis universitetinis tinklas dirba nagrinėdamas konkrečias Europos administracinės teisės problemas. Ši grupė kartu su narių e, vedvaujančio komiteto pagalba e, Renewal atliko E, tam tikrą darbą, sudarė taisyklės, kurias nuo rugsėjo pirmosios jau esame pateikę viešosios nuomonės įvertinimui. Tos taisyklės buvo parengtos remiantis darbu, kuris vyko beveik penkerius metus. Kai kurie svarbus aspektai buvo, yra įtin pažymėtimi, pavyzdžiui, buvo surinktos konferencijos, E, dalyvaujant ombudsmenui 2012-2014 metais. Mes paskui e, įvykus posėdžiams su ekspertais, tiek funkcionieriais, tiek teisėjais, tiek su asociacijų ar visuomenės atstovais mes parengėme taisyklės, kurios angliškai yra paskelbtos internete jau nuo rugsėjo mėnesio ir kurios bus išverstos į italų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir lenkų kalbas. Mes jau dirbame šiuo klausimu, rengdami vairias kalbinės su taisyklių versijas. Savo pranešime kalbėsiu apie du dalykus. Pirmiausia, kam reikia administracinės procedūros kodekso Mes e, lotyn, pagal lotinišką tradiciją labiau kalbame apie kodeksą negu apie įstatymus. Ir kitas klausimas, ką galima nuveikti remiantis Lisabono sutartimi. Tai čia, apie ką kalbėsiu pirmoje knygoje, savo taisyklių esame išplėtoję tai žymiai daugiau, kolega Hoffmanas kalbės toje apie tų taisyklių struktūrą. Taigi, tai yra knyga skirta tų e, taisyklių įvadui. Pirmasis klausimas būtų toks, kam reikia tų administracinių procedūrų kodekso. Pirmoji priežastis mūsų supratimu e, yra tokia. Būtina E, konstitucinės teisės vertybės perkelti į kasdienį institucijų gyvenimą, įvairių organizacijų ES ir jos organų gyvenimą. Tai yra tos konstitucinės vertybės, kurios yra pirmiausia teisinės valstybės saugojimas, lygybė, e, teisinis tikrumas, proporcingumas pagarba e, ar reagavimas į teisėtus lūkesčius ir panašiai. Skaidrumas ir demokratinės vertybės irgi labai svarbios. Yra taip kalbama čia apie e, prieigą prie švietimo ir apie šių principų dėgymą kasdieniam gyvenime. Tie principai buvo sutraukti 41 pagrindinių teisių hartijos straipsnį. Šiame straipsnė yra kalbama apie gerą administravimą. Kam reikėjo to administracinio E, teisės kodekso. Nes be tų teisių perkelimo ir be tų vertybių perkelimo, reikia pasakyti štai, ką buvo atliktas tyrimas, e, vadovaujant Luigi Berlingveriui. Mes, mokslininkai, irgi įnešėm savo indėlį į šitą tyrimą ir buvo pastebėta, kad yra e, galiojančių taisyklių labai nevienodas taikymas. Yra daug procedūros taisyklių, tačiau jos yra labai specifiškai susijusios su įvairiais e, politiniais ir kitokiais sektoriais. Be kita ko yra ir tokių procedūrinių elementų, kurie iš dalies tik yra e, perimti atskiruose sektoriuose. Taigi tebėra daug spragų susijusių su administracinės procedūros reglamentavimo. Kai yra spragų, vienintelis būdas yra remtis bendraisiais teisės principais. Tačiau tik teisingumo teismas mus gali pasakyti, kas yra, o kas nėra bendrasis teisės principas. Ir tiek patiems administratoriams, tiek visuomeniai, tai yra sunkumų kelintis dalykas, jiems sunku žinoti iš esmės tas taisyklės. Ką dar būtų galima pridurti, o kitai, kad dabartinės sistemos privalumas yra tas, kad egzistuojančios taisyklės buvo uh, vystomos labai dinamiškai ir taip pat buvo nepamirštas ir eksperimentinis jų pobūdis, siekiant įvertinti, kas yra skirtingo atskiruose sektoriuose. Tai yra privalumas ir trūkumas dėl tų priežasčių, kurias jau čia paminėjau. Be abejo, galima pasimokyti iš valstybių narių patirties ir iš kitų valstybių patirties susijusios su administracinio teisės kodekso e, kodifikavimu. Stengiamės atsižvelgti kuo labiau savo darbiai tai, o mūsų darbai be kita ko rėmėsi e, lyginamosios teisės principais. Norėčiau priminti, kad administracinės procedūros kodifikavimas yra susijęs e, su 1989 metais, Ispanijos patirtimi 25 metais, Austrijoje tai buvo atlikta pirmą kartą, Antroji banga to kodifikavimo 67 met, 76 metais e, Vokietijoje taip pat yra ir kitų atvejų e, jungtinių valstijų, kur administracinis teisės kodeksas egzistuoja nuo 46-ųjų. Norėčiau pasakyti, kad net ir Prancūzijoje, kur ilgą laiką buvo jaučiamas pasipriešinimas tam kodifikavimui, e, buvo sakoma ten, kad užtenka jurisprudencijos ir reikia palikti teisėjai galimybę vystytis uh, E, pačiai. Netgi dabar Prancūzijoje yra pateiktas projektas dėl kodifikavimo, kuris bus įgyvendintas 2015 metais. Visi šie modeliai yra naudingi, nei vienas iš jų negali būti perkeltas tiesiogiai. Viena iš tų pamokų, kuri aiškiai išplaukia iš mūsų darbų ir iš kitų šaltinių, yra štai kokia. Dažnai yra sakoma, kad kodifikavimas e, nepadėjo. E, padidyti ir sumažinti ginčių. Kai kas be abejo labiau e, remiasi egzistuojančiais principais, kuriuos geriau žino, tačiau tų principų žinojimas e, ir leidžia išvengti tų dalykų, kai ginčas įsitvirtina ilgesniam laikui. Na ir ketvirtas šaltinis, dėl ko reikėjo imtis administracinio proceso kodifikavimo, yra štai koks jau buvo kalbėta jūsų pirmininkas apie tai kalbėjo, kad buvo atliktas, atlikta poveikio analizė. Tuo užsiemė parlamento tarnybos ir tas tyrimas parodė, kad yra tokių dalykų, tarp kurių buvo minimi formuluotės klausimai atskiruose kalbose. Visuomeniai ta formulu, tos formuluotės kartais ne visai būdavo aiškus ir pareigūnams taip pat ne viskas yra aišku kasdieniniam gyvenime. Taigi, ką galima nuveikti remiantis Lisabono sutartimi? Be abejo, nereikia neikti e, juridinio pagrindo problemos egzistavimo. Mums ta problema nėra prioritetinė problema. Mes norėjome šiaip ar taip tą problemą spręsti, kadangi rėmėmės realistiniu požiūriu. Juk mes žinome, kad jeigu uh, teisė kūros proceso dalyviams ir institucijoms, kurios norės taisyklės vystyti toliau, jeigu pasiūlysim kažką, ko negalima bus perkelti ir reglamentą ES, tai tuomet tas darbas bus laikomas grinai akademiniu, grinai teoriniu. Savo darbuose mes tengiamės atsižvelgti juridinio pagrindo klausimą ir čia pakaktų paminėti tai, kad svarbiausia diskusija sukosi uh, apie taikomumą e, ar netaikomumą ES veikimo sutarties 298 straipsnio. Nenorėčiau leistis į detalės, tiesiog pasakysiu, kad tos problemos šiaip yra išsprendžiamos. Išsprendžiamos, jeigu esame įsitikinę, kad taisyklių turinys yra e, tinkamas. Na ir galiausiai iškyla politinė problema. Ji didesnė negu juridinė. Ir pirmiausia, Čia tenka kalbėti apie tokio administracinės teisės procedūros taikymą. Kyla klausimas, ar tai, tas kodeksas turėtų būti taikomas tik ES institucijoms ir organams, ar taip pat ir valstybėms narėms, kai joms tenka taikyti ES teisės principus, e, kaip dėl svarbiausių pagrindinių principų. Mūsų atsakymas į šį klausimą būtų toks. Juridiškai abi pozicijos yra apgintinos Politinių požiūrių būtų nerealistiška tikėtis, kad tą e, proceso kodeksą iš karto įgyvendins visos valstybių narių atsakingos administracinės struktūros. Tačiau kai kuriais atvejais iškyla bendradarbiavimo problemo tarp atskirų administracinių struktūrų valstybėse narėse. Todėl tai gali būti sunku gyveninti. Tad mes galėtume pasakyti štai ką. Problemas mes žinome, tačiau manome, kad geriausias būdas parodyti, tų taisyklių naudą yra jūsų dėmesiui ir įvertinimui jas pateikti. Dėkoju. Much, ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą apsilankyti pas Jūs. Labai malonu pristatyti Jums tikras idėjas, kurias esame parengę ir kurios, jeigu leisite pasakyti, panašios kaip ir parlamento rezoliucijoje išdėstytos e, idėjos dėl to, kad tai, ką mes suprantame administracinę procedūrą, tai yra ir jos teisė, tai yra konstitucinės teisės konkretizavimas iš esmės. Trumpai aš norėčiau pakalbėti apie trimis klausimais. Ar tinkamas momentas yra apie tai kalbėti, profesorius Zileris apie tai kalbėjo, ką reikia kodifikuoti, tai yra svarbus antras klausimas ir kokios šiame kontekste kiltų problemos. Svarbiausia, kodėl reikėtų e, imtume svarstyti administracinės teisės klausimą, yra tas, kad egzistuoja labai vairios administracinės taisyklės įvairiose srityse, kurios neleidžia e, plėtoti ES e, teisę. Teisinis pagrindas yra, dabar reikia galvoti, kaip procedūrų vertę padidinti sažiningumo legitimumą rezultatų, procedūrinį legitimumą. Ką daryti? Kaip tai daryti? Įvairūs požiūriai studijuoti valstybių narių teisinėse sistemose ir už ES ribų ir tai rodo, kad geriausias požiūris yra remtis problemomis, galvojant apie tai, kokios yra procedūros ir taip e, dirbant toliau. Ir dėl to galima suformuoti principą su e, įvairius koncepcijomis. Tai yra e, vykdomosios taisyklės kūrimas, e, taisyklių kūrimas atskirais atvejais ir kontraktai. Ir trečias, dar vienas rytis, apie kurią daug kalbama, tai yra informacijos valdymas, tai yra tarpusavio parama, didelių informacinių sistemų kūrimas, pavyzdžiui, Schengeno. Kalbant apie taisyklių kūrimą, Tai čia kokie būtų svarbiausi klausimai. Matome, kad sutartyje yra taisyklės dėl deleguotų ir gyvendinimo aktų, tačiau šios procedūros e, numatytos sutartyse ir tai tolesnėse teisės aktuose, pavyzdžiui, dėl komitologijos reglamento, numato procedūras, kas įvyksta po to, kai komisija pateikia savo pasiūlymą. Pažvelgus į teisės aktus, prie kurių parlamentas daug prisidėjo, tai matome, kad čia yra bandymas per agentūrų procedūras, e, ką daryti, kol atsiranda tas momentas, kur, kol patikimas konkretus pasiūlymas. Ir konkret, konkrečiai matome, kad trūksta e, suderinumo, kaip konstitucinius pro, principus e, taikyti praktikoje įvairiose srityse. Todėl yra didelis potencialas paprastinti tas procedūras. Ne tik, kad kalbama apie konkrečioms problemams skirtus teisės aktus, bet ir aiškinant visuomeniai, atkreipiant jos dėmesį į tuos problemas. Kalbant apie konkrečius e, elementus, tai mes savo tyrimo tinkle įvairius elementus suskaidėme į etapus ir galime nagrinėti tai problemą susijusią su taisyklių kūrimu, kokie būtų pagrindiniai e, principai, kuriais vadovavimis kūriamos taisyklės. Matome, kad, kad reikia labai gerai vertinti, kad reikia tuos dalykus paskelbti viešai, labai daug diskutuojama ar tai, apie tai, ar reikia e, į poveikio įvertinimo, nes e, tie dalykai tiesiau e, pasiekė, paveikė piliečių gyvenimą. Diskuojama, kaip panaudoti mokslininkų žinias ir kaip pateisinamų būdu visą tai pateikti visuomeniai konsultacijoms. Šios klausimus reikia svarstyti, kalbant apie taisyklių kūrimą ir numatant šiom procedūrų procedūrinimą, galima užtikrinti, kad konstitucinės normos ir vertės, vertybės būtų matomos kasdien. Perinant prie antrosios e, didelės problemų srities, kalbant apie administracinės procedūras, tai yra sprendimai konkrečiais atvejais. Tai yra procedūrinių taisyklių šerdis e, šiame kontinente. Ir tai yra 41 straipsnio sritis, kas jau buvo minėta. Čia vėlgi sektorinės taisyklės dažnai e, taikomos ir mm, e, detalumas skiriasi, nėra geriausios praktikos taikymo, todėl yra daug nebūtinų komplikacijų ir dėl to taisyklių skaidrumas e, sumažėja, nors jos yra svarbios individams. Šiame kontekste vėl taip pat e, tą sprendimų prieimimą įskaidžius į etapus matome, kad taisyklės, kurios egzistuoja nacionalinėje teisėje ar e, politikos rytims skirtose teisės aktuose, turi matyti tokius dalykus, kad tai kaip, kaip kada na, prašymai patekimi, kada prasideda procesas kad e, pareigūnai turi būti paskelbti viešai terminai, e, tyrimo galios turi būti reguliuojamos ir reglamentuotos. Reikia geriausios praktikos taisyklių dėl įrodymų ir bendradavimo tarp valstybių narių, e, institucijų. Ne tik dėl to, kad tokie sprendimai yra tas rytis, kur egzistuoja reiškinys, kuris E, mokslininkų vadinamos e, e, sudėtinėmis procedūromis, kur neturime ar tokio atvejo, kai vien tik valstybės narės ar ES institucijos priima sprendimus, bet kartu tiek valstybių narių, tiek ES institucijos priima sprendimus. Dėl to gali kilti problemų individams, kurie nežino, kas yra galų gale atsakingas teismams. Sunku suprasti, kuris, e, koks įstatymas yra taikytinas ir priimti tuo pagrindu tais sprendimus. Taigi, todėl e, čia reikia skirti dėmesio taisyklių kūrimui ir čia. Perinant prie sutarčių, tai jie yra iš esmės susiję su viešaisiais pirkimais. Tačiau pakasus giliau matome, kad e, kontraktai yra priemonė, kuri naudojama Administracinėje teisėje per procedūrą įgyvendinant politiką, finansuojant mokslinius tyrimus, teikiant vystamąją pagalbą, e, sprendžiant ginčius ir taip pat remiant ar papildant e, vienašalius sprendimus. Pavyzdžiui, komisija priima sprendimą, kuomet e, taikomos sutartinės taisyklės po to kitų subjektų atžvilgių. Taigi kyla klausimas, ar sutarčių taisė turėtų būti specifiška, kai kalbama administracinės procedūros, ar galima palikti bendras, bendrą tokią teisę ir ją naudoti. Mūsų rezultatai rodo, kad būtina yra užtikrinti, kad viešoji administracija nesikratytų įsipareigojimų pagal e, viešąją teisę pasirinkti kontraktų teisę, o ne taikyti atskirų sprendimų procedūrų. Todėl skaidrumo, tyrimo taisyklės, ekspertų informacijos panaudojimai, klausimai, teisinių žingsnių aiškinimas turi būti į administracinių sutarčių teisę. Ir paskutinė tarpusavio paramos informacijos tinklų klaus, sritį, tai svarbu šią sritį reguliuoti taip pat, nes jeigu pažvelgsime į bet kurią sąjungos agentūrą, tai e, jos, kurios yra sukurtos pastaraisiais metais, yra įgaliotas bendradarbiauti informacijos srityje ir tai turi poveikį individams, ne tik tiem žmonėms, kurių duomenys yra sistemose, bet ir trečiųjų šalių atžvilgių, kurios per tą informacinį bendradarbiavimą yra paliečiamos. Tai ne tik reikia saugoti duomenys ir uh, užtikrinti priegą prie informacijos, bet taip pat spręsti ir tokius klausimus, kuriuos minėjau anksčiau, e, kai kalbėjau apie sudėtinės procedūras. Kas atsitinka su dalymus informacija? Ar tai būtų perspėjimo tinklai, pavyzdžiui, maisto perspėjimo tinklai ar kiti, jie e, leidžia valstybės narėms, jų administracinėms institucijams koordinuoti veiksmus ir būtent e, čia E, dinksta kažkokia aiškiai atsakomybė už informacijos valdymą. Pažvelgus, e, čia, čia aš greitai perėjau visus šios klausimus ir matau, kad trys e, svarbiausi klausimai, klausimai yra tokie. Tai yra vienas dalykas, apie kurį kalbėjo profesorius Zileris, tai yra, ar ES administracinė teisė yra taikoma tik tai sąjungos institucijoms ir organizacijoms, ar taip pat ir valstybių narių subjektams. Mūsų atsakymas yra pradėti reikia nuo vieno, tačiau nepamiršti sudėtinių procedūrų. Taigi gali būti išimčių. Kitas svarbus klausimas yra santykiai e, tuo met, kaip jeigu sprendimai priimami ES lygmenių, kaip juos susijęti su sektoriams skirtais teisės aktais. Vienas požiūris e, reikėtų sakyti, kad tik tai minimalios taisyklės būtų taikomas visiems, arba sakyti, kad geros taisyklės turėtų būti kaip pavyzdžiai ir politikos sritims skirti teisės aktai galėtų matyti išimtis. Mes siūlome eiti antruoju keliu, perėti prie taisyklių pagristų geriausių patirtimi, kur galima įrašyti tam tikras išimtis. Ačiū uždėmesi. I think they're both professors. Noriu padėkoti abiems profesoriams už tai, kad laikėsi pasisakymui skirto laiko. Dėkoju už tai. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Berlinguer. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi tuo, kad buvau pakviestas dalyvauti šiame klausime jūsų komitete. Man tikrai malonu prisiminti savo paties darbą šiame komitete. Ir man reikia aptarti nelengvą klausimą. ES teisės būtinybė administracinės procedūros, administracinės procedūros kontekste. Noriu pabrėžti, kad mums reikia siekti integracijos e, Europos Sąjungoje administracinės teisės srityje, nes administracinės agentūros lietai tampa e, vieningos struktūros dalimi daugelės ryčių ir todėl atsiranda galimybė įtraukti ir teismus į šį procesą. Žinome, kad teismų bendradarbiavimas vyksta labai nelengvai, tačiau jis dabar jau tapo būtinybę. Teisingumas administracinės teisės rytyje grindžiamas pamatiniais visuotiniais principais. Tai yra demokratijos dalis. Todėl esminės ir procedūrinės teisės nuostatos turi neatsilikti nuo tos pažangos ir tikrosios integracijos nebus, kol neužtikrinsime e, teisės nu, integracijos, kuri reglamentuoja žmonių kasdienį gyvenimą. Jeigu norime siekti tolesnės integracijos ES, tai ta integracija turi vykti ir per teisę, ne tik per politiką. Todėl bendradarbiavimas čia yra absoliučiai būtinas tolesnėme Europos kūrime. Pagal ES sutartis preliminarinėse svarstymo procedų, e, etapuose bylų, bylų nagrinėjime galima pasiremti ES sutarčių nuostatomis, to, bet tai nėra prievolė. Todėl turime remtis administracinės teisės nuostatomis ES mastu e, ir jų pagalbą spręsti šias procedūras. Precedentų teisė, teismų priimti sprendimai yra ypač naudingi. ir Europos teismų vai, teismams tenka ne tik antrinis, papildomas vaidmo, iš tikrųjų jie vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį. Europos parlamentas praeitoje kadencijoje pradėjo renkti pranešimą šią temą ir pasiekėme kai kurių rezultatų šiame darbe parlamente. Kalbu apie e, bendrijos e, santykius su piliečiais ir, ir, ir šių. Šiame kontekste bendrijos pozicijos legitimizavimą. siūlome kreiptis į komisiją ir paprašyti jos pateikti pasiūlymą dėl reglamento, dėl Europos administracinės e, procedūros teisės. Svarbu pabrėžti, kad Europos teismų srities E, plėtojimo priklauso ne tik nuo direktyvų ir reglamentų, bet ir nuo principų įtvirtintų e, precedentų teisėje, teismų sprendimuose priimamuose visoje ES. Būtent todėl naujasis reglamentas turėtų remtis tai principais. Kai kurie pamatiniai principai, kuriais vadovaujasi šalių administracijos buvo palaipsniškai laipsniškai plėtojami ir Europos mastu. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Teisingumo teismo precedentų teisė administracinės teisės srityje apima ir tas taisyklės bei principus, kuriuos turi taikyti nacionalinės administracijos. Precedentų teisėje m, mm, cituojami principai taip pat yra e, įtraukti į e, direktyvas, pavyzdžiui, paslaugų direktyvas. Pagal kai kurias nuostatas valstybės narės turi privalo įsteigti konkrečias e, struktūras ir įstaigas, pavyzdžiui, domenų apsaugos rytyje. O praktikoje nacionaliniai administracinės teisės teismai, nagrinėdami nacionali, šaly, šalyje bylas, privalo remtis principais parengtais e, Europoje. Pavyzdžiui, veiksmingumo atveju. Todėl e, norėčiau priminti, kad e, anksčiau vykusiuose diskusijose daugelis narių teigia, kad Europos bendrėje nėra valstybė, tačiau egzistuoja Europos administracinė teisė. Europos valstybės valdymo teisė, ji jau egzistuoja. Ir tai yra svarbiausia mūsų diskusijų tema. Teisinės sistemos kurios nebūtinai yra konkrečios valstybės teisinės sistemos, taip pat gali turėti savo administracinę teisę. Pavyzdžiui, komisija yra vadinama administracinė struktūra, kuriai patikėta tam tikra misija, užduotis tam tikros. Ir teisingumo teismas yra pabrėžęs, kad administracinių santykių srityje svarbus yra santykiai ne tik tarp valstybių narių, bet ir santykiai su piliečiais. Pavyzdžiui, žymėme Van Gend e, bylos sprendime, paž... teismas pažymė, kad ne tik valstybės, bet ir piliečiai yra svarbus šiuose santykiuose. Todėl kalbama apie integruotą administraciją bendrijos administracinė teisė daro įtaką valstybių narių administraciniai teisiai, administraciniai procesui, taip pat susijusioms garantijoms. Todėl bendrijos te, principų įtvirtinimas šios ryties bendrijos teisėje yra mums tikrai svarbi užduotis. Europos administracinės teisės principai galėtų būti štai kokie. Jie galėtų e, būti paremti konstitucinėmis nuostatomis. Taip pat reiktų, e, reiktų siekti integracijos tarp Europos teisės, administracinės teisės ir valstybių narių, administracinės teisės taip pat teisėjų primtų sprendimų įvairiose teisės ir tise integracijos. Taip pat norėčiau priminti, kad pamatinių principų dėka mes galėčiau, galėtume kalbėti apie uh, tikrą europietišką pluralizmą. Kas įvyko prie mus Lisabonos sutartį? Ir kas vyko po to, kai parlamentas ėmėsi iniciatyvos šioje srityje. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pradėjo galioti e, teisiškai saistančios nuostatos galiojančias valstybių narių administracijoms, ypač 298 straipsnis, kuriame kalbama apie bendrijos nuosavą administraciją. Hartijos 21 straipsnėje kalbama ir apie administracinę pilietybę ir e, teisiškai saistančios galios aktus parlamentas suvaidino savo vaidmenį. Mes sukūrėme darbo grupę, atsižvelgėme į pranešimą, kur, kuris komitete buvo patvirtintas vienbalsiai ir kuriam sesijoje pritarė didžioji dauguma parlamento narių. parlamentas suvaidino savo vaidmenį siekdamas užtikrinti piliečių teisės jų santykiuose su Europos administracija, siekdamas demokratijos skaidrumo ir legitimumo užtikrinimo. Būtent todėl mums ir reikia administracinio proceso teisės. Ir dabar visos iniciatyvos yra komisijos rankose. Noriu aiškiai pasakyti, raginame komisiją šioje konkrečioje srityje, kurioje komisija pirmoji ir turėjo parodyti iniciatyvą, nes tai susijęs su administracijos darbu, darbu ir taip pat teisėmis. Komisija atsakė, kad ji įvertins dabartinę padėtį ir išsiaiškins, ar yra netinkamo valdymo, netinkamo administravimo pavyzdžių pagal galiojančią teisės sistemą, ar dėl egzistuojančių spragų ir kaip panašių pažeidimų, e, netinkamo valdymo atveju išvengti ateityje. peržiūrėjęs šio atsakymo tekstą, aš išvelgiu dviejonę. Man atrodo, prireiks labai daug laiko, kol sulauksime rezultatų konkrečių. Reikia surinkti visą reikalingą informaciją ir išnagrinėti esamą padėtį. Tokia iniciatyva buvo pasiūlyta. Todėl reikia dabar konkrečios iniciatyvos, kurią pristatytų komisija, siekdama patenkinti piliečių lūkesčius, kad taip pat šios ir dirbdamas parlamentas ir taryba pasiektų bendrų rezultatų. Ačiū. We thank you. And now the... Dėkoju. Ir paskutinis kalbėtojas iš šiandienos pasisakančiųjų paskutinė pasisakančioji bus Dagmar Roth-Berend. Jis dar būs mūsų parlamento narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėt mane į šį posėdį. Tikrai malonu čia būti. Kalbant apie administracinės teisės būtinybę Europos Sąjungai, žvelgiant į visą situaciją, galėčiau pasakyti po 25 metų darbo yra tikrai nelengva atsiplėšti nuo ES konteksto. Šiandien turime aptarti, kokia situacija čia Europos parlamente. Jeigu sutarėm, kad administracinė teisė yra demokratijos aiškumo ir skaidrumo pagrindas, jeigu tai yra pagrindas visam tam, kam esame teisę, ir e, tai tuomet mums reikalinga būtų panaši tvarka kiekvienoje institucijoje. Reikalas yra štai koks. Visose ES institucijose veikimo pobūdis yra skirtingas. Man teko iš dalies malonumas dirbti Europos parlamente ir dirbti prie šių klausimų būtent. 2012 metais parlamentas bandė jau pažvelgti į tai, kaip parlamente reikėtų dirbti, kaip dirbti efektyviau, kaip efektyviai veikia Europos parlamento atskiros struktūros. Paskui buvo parengtas pranešimas, kurio autorė aš buvau prieš keletą metų dėl administracinio darbo pertvarkymo. Kai kurie dalykai įsitvirtino praktikoje, tokie kaip melinosios kortelės procedūra ir panašiai arba, pavyzdžiui, spontaniškų pasisakymų procedūra, tačiau daug kas buvo ir pamiršta. Kai pradėjau vertinti Europos parlamento darbo efektyvumą ir produktyvumą, kaip dirba Europos parlamento administracija, net man kuri manė, kad 25 metus praleidusi parlamente, aš mąstysiu gal kitaip. E, aš pastebėjau, kad administracinio darbo požiūrių buvo daug kas stebinančio. Mane nustebino, kaip mes dirbame. Kai kurie dalykai buvo nauji, e, bet daugiau negu aš išmokau. Pirmiausia, sužinau už tai, ką. Sužinau, kad Europos parlamente mums trūko geros valdysenos principų gyvendinimo. Aš e, stengiausi visais atvejais būti mandagi, kukli ir taip toliau ir panašiai, bet kalbant apie gerą valdyseną, aš mačiau, kad jos trūksta ir apie tai pranešiau, kur reikia, stengiausi elgtis pozityviai ir pedagogiškai, stengiausi teikti paskatas e, ir mokyti, kaip reikėtų dirbti geriau, tačiau, kaip jūs sakiau, mes nepritaikėme dar visiškai geros valdysenos principų Europos parlamente. E, Europos parlamentas be abejo nėra klasikinė administracijos ar įprastinė administracijos struktūra kaip kokios nors paprastos ministerijos. E, Visą tai yra susijęs su parlamento darbo ypatumais. E, Europos parlamente esamas privalumas dėl to, kad susitelkiama prie administracinės teisės nuostato. Pone Hautala, pažiūrėjau, iš Suomijos, kažkas kitas iš Luxemburgo, ponas Regner iš, iš, iš, iš kitos šalies. Kiekvienas turime savo šalies administracinio, administracinių procedūrų ypatumo patirtį. Taigi susirėmėt su 28 valstybių administracinės teisės kultūra. Ir turime tą tokią komplikuotą padėtį. Ir labai nelengva tarnautams laikytis administracijos teisės kodekso. E, jų viršininkai skirtingi, jų elgsena skirtinga. Ponas Vui yra sekretoriato vadovas ir padalinių vadovas, jis yra vadovas, direktorius E, paskui jis yra pavaldus e, sekretoriui generaliniam, o jūs, ponė Svoboda, galite sakyti, kad jūs esate pono Bui irgi tiesioginis viršininkas. E, visi, kurie esate čia, sėdintys šioje salėje, esate pono Bui irgi vadovai. Visą tai turime priimti domen. Kai žvelgiame į tai ir stengiamės vertinti, ar Europos parlamento administracija dirbo gerai. Ir daugeliu atveju teko pasakyti, kad ne, ne visada. Ir tuo, tuo metu man taip atrodė. Norėčiau priminti, kad tai nebuvo susijęs su administracinė vien tik tai procedūra. 222 ES sutarties veikimo straipsnė tai yra pasakyta. Kalbant apie generalinį sekretoriatą ir generalinį sekretorių, ten perskaitome, kad e, e, parlamento pirmininkui padeda generalinis sekretorius, padedamas biuro ir taip toliau ir panašiai. Ir čia sunku numatyti kažkokį nešališkumą. Ir tokių nuostatų dėja nepakanka. E, Ta jūto ir tarnautojai. E, grįžkime prie tarnautojų. Pirmiausia, Europos parlamento tiesiog nerinkybės 29 metais. Tuomet buvo tūkstantis su trupučiu e, tarnautojų parlamente, jie buvo pasiskirstę penkiuose direktoratuose. 2013 pabaigoje, kai rengiau pranešimą, darbuotojų buvo 6723 e, ir daugybė generalinių direktoratų. Ir kai aš buvau pirmą kartą išrinkta Europos parlamentą 89-ais, tuomet administracijos aparatas buvo nedidelis Europos parlamente. Taigi valdymų gebėjimai e, keitėsi tačiau nesikeitė taip greitai, kaip keitėsi administracijos pati struktūra. Ir galėčiau dabar vertinama pasakyti, kas pasikeitė. Kalbėjau su daugeliu e, tarnautų Europos parlamente. Kalbėjau, kaip jie veikia, kaip jie dirba. Ir supratau savo nuostabai, kad yra daugybė vidaus taisyklių, kurias rengia padalinių vadovai, direktoriai. Pavyzdžiui, kaip ponia ponas Martinės, kuris aš tai sėdė už manęs, e, kurias rengia generaliniai direktoriai. Ir e, galėčiau pasakyti, kad tos taisyklės buvo skirtingos, net jeigu tos taisyklės apimdavo panašias situacijas, jos buvo skirtingos nes paprastai vienas direktoratas nelabai žino kito direktorato ar kito padalinio realijų. Taigi situacija skirtinga ir kai kurie personalų nariai, sėdintys čia, kuriuos aš pažįstu ir kurie dirbo grupėje, kuriam vadovavo Martinės Iglesijas, e, žino, kiek daugybė tų taisyklių egzistuoja. Jų skaičių pasakyti būtų praktiškai neįmanoma, nes visos taisyklės buvo paskelbtos ir nežinau, kur jos kelbiamos. Buvo paskelbtas, buvo, buvo jos surinktos į dokumentą, kuris niekada nebuvo publikuotas, bet jeigu jūs paklausumėte generalinio sekretoriaus ar biuro, kur gauti tą taisyklių savadą, generalinio sekretoriaus e, biuras, kažin ar galėtų labai greitai jūsų prašymą patenkinti. E, o turėtų tai padaryti iki metų galo, bet dar iki to metų galo dar lieka šiek tiek laiko. Taigi, kas turi būti nuveikta? Esu įsitikinusi, kad labai aiškiai turėtume žinoti struktūras. Europos parlamente aukščiausias organas yra biuras, tai yra politinis ir administracinis vienetas čia. Jis turėtų spręsti dėl bendrų taisyklių ir bendrų geriausios praktikos principų administracinės elgsenos rytyje, ar kalbant apie subsidiarumą, lojalumą, kolegialumą, atsakomybę, bendradarbiavimą. E, būtina, kad tie principai egzistuotų, nors kol kas jiems buvo skirta netiek daug dėmesio. Svarbiausios taisyklės minimos tokios proporcionalumas, lygybė, nešališkumas – E, sažiningumas, efektyvumas, skaidrumas ir e, tinkamas paslaugų teikimas irgi turbūt atitinkamai užfiksuoti. Turime tokių taisyklių, kurios neminimos. Ir dėl to labai paprasta, tos taisyklės paprastos. Tai padėtų administracijai geriau dirbti. Pavyzdžiui, pareiga paskelbti, kad gavote dokumentų iš kažkur. Tai turėtų būti numatyta kaip principas, juk akivaizdu, vėl paminėkime generalinį sekretorių, jeigu jūs gaunate notą iš kieno nors kito, jo e, sekretoriatas turėtų sakyti, dėkui, aš gavau jūsų e, elektroninį laišką, kol kas dėja ta tvarka neegzistuoja, tai kelia daug problemų administracijos struktūrose, tai kelia taip pat ir frustraciją tam tikrą tarp personalo narių. Ir taip sunku yra užtikrinti gero administracinio prin, valdymo principų gyvendinimą. Ir aišku, turėtų būti numatyta teisė būti išklausytam, e, būtinybė priimti sprendimus e, per proporcingą ilgą laiko tarpą ir nepalikti klausimais ir tų metų metais. Reikėtų kad visi turėtų galimybę žinoti ir žinoti, tai, reaguoti tas taisyklės kiekvienas e, personalo darbuotojas nuo paprasto eilinio tarnautojų iki generalinio sekretoriaus turėtų veikti būtent taip. Aš pabandžiau tą įgyvendinti tol, kol dirbau parlamente, čia nebedirbu, bet tikiuosi, kad jūs tęsėt čia darbą. Kai dėl procedūros taisyklių, mums reikia laikyti skirtingo požiūrio. Reikėtų laikytis rezultatais pagristo valdymo principu. Man aš iš pradžių gal, galų kalbėti vokiškai, paskui supratau, kad ne, tad e, tiesiog žvelgiu į savo užrašus vokiškai ir bandau kalbėti angliškai. Pastebėjau, kad daugelis jūsų ausinėmis nesinaudoju, kad jums patogu, kad aš kalbėčiau angliškai. Atsiprašau vokiečių vertėjų kabinos. Kalbant apie administracijos struktūras, reikia pasakyti štai ką. E, kiekvienas direktorius, kiekvieno padalinio vadovas turi žinoti, kokias užduotis turi atlikti, jas turėtų patikėti biuras jiems. Ir generalinis sekretorius e, turėtų žinoti apie tų užduočių atlikimą. Ir manau, kad biuras būtent turi spręsti, kaip tinkamai yra informuojami apie užduotis, kaip jos atliekamos. Generalinis sekretorius turi sudaryti reikiamas struktūras, surinkti visus direktorius ir turi iš kas savaitę ar kažkokį sutartą laiko tarpą išdėstyti darbo atvarkę, tai turi būti užfiksuota pro, protokole. Kol kas to nėra, tai nereiškia, kad tai yra gero administracijų valdymo pavyzdys, tikrai ne. Tikrai aš apie tai paminėjau savo pranešime, manęs ne, vis, mane ne visi suprato. Ir suprantu, kad tas, ir kiek žinau, dabar tas mano pranešimas yra įgyvendinamas, galiausiai. Kalbant apie vidaus taisyklės, kaip jau sakiau, visos tos taisyklės, kuris egzistuoja, turi būti sutrauktos į trijų, keturių stulpelių dokumentą. Ta, tos taisyklės turi būti paskelbtos ir tai turėtų būti gero administracinio valdymo pagrindas. Ponas Šulcas paprašė manęs tai padaryti. Jis sakė, štai ką jis sakė, kai jis e, lankėsi Vokietijoje viename iš miestų, aš sakau, nedidelis miestas, Eksle Šapel. Ir ten jau buvo kalbama apie tą administracinį paktą. Ir tuomet jis nebuvo pasirašytas, dabar mes jį bandom pasiūlyti ir aš tikiuosi, kad pagaliau tai bus paskelbta. Mums reikia vidaus taisyklių konsolidavimo, nes kai kurios jų dubliuojasi išdėstytos skirtingose vietose. Ir būt tai padėtų išvengti atveju, kai skirtingose direktoratuose ta pati situacija sprendžiama skirtingais būdais. E, advokatai tokie kaip aš supranta, apie ką yra kalbama. Viskas, kas yra paskelbta, e, turi būti įgyvendinta. E, ir tai turėtų būti E, įgyvendinta viskas, kas yra šankstinė sąlyga vienam ar kitam e, aktų ir taisykliai įsigalioti. Taigi aš darbą savo atlikau, bet matau, kad tai, apie ką mes kalbėjome savo pranešime, ne viskas buvo įgyvendinta, tiksliau nieko nebuvo įgyvendinta. Ir e, Luigi Berlinger ir aš atlikome darbą ir žvelgiu į, į tai ir matau, kad skaidrumo ir toliau trūksta. Tikiuosi, kad jūs grįšite prie šių darbų ir užtikrinsite, kad Europos parlamentas dirbs produktyviai, efektyviai jums patiems ir ES piliečiams. Europos parlamento administracija yra viena iš geriausių. Būtina užtikrinti sašiningumas ir skaidrumą, kuris būtina šiai sistemai. Dėkui. Ačiū Jums už labai įdomų pasisakymą susijusiu su mūsų darbu. Dabar galima užduoti klausimus. Mūsų komiteto nariai dabar gali užduoti klausimus, jeigu turite mūsų prelegentams. Pone Hautala, ačiū. Manau, kad e, mus įkvėpia e, šį pasisakymą dėl projekto, kurio parlamentas e, jau norėjo imtis seniai. Priminsiu, pasakome, kad pirmasis Europos ombudsmenas apsilankė šiame komitete prieš daug metų ir turėjo paaiškinti komitetui, kad nebūtų netinkama, jeigu Europos e, tarnautojai elgtųsi tinkamai piliečių atžvilgių. Ir tada įvyko tokia netikėta diskusija. Na, laiko dabar neturime daug, todėl užduosiu kelis klausimus. Ponas Hoffmanas sakė, kad realistiška gali būti tikėtis, kad bendroji administracinė teisė būtų taikoma Europos institucijoms, bet ne valstybių narių administracijoms, nors jos ir taiko Europos teisę pačios. Klausimas yra taip, aš visiškai taip suprantu, ar tai nesukeltų problemų ir teisinių komplikacijų, kokios gali būti pasakmes viso to. Antrasis klausimas. Čia buvo paminėta, kad vienas svarbiausių šių iniciatyvų tikslų turėtų būti integracija ir išbarstytų elgesio kodeksų ir taisyklių surinkimas į vieną vietą. Kaip nustatyti, kokie čia tai yra geriausi praktikos pavyzdžiai, kuriais turėtų būti pagrįsta ta administracinė teisė. Mane padrasina mūsų komisarės Georgievos pavyzdys, nes ji pademonstravo, jog yra atvira ir per klausimus pasakė, kad ji kalbasi su vicepirmininku Timermansu apie tai, kaip pradėti darbą šioje srityje. Todėl šį kartą galima tikėtis, kad kažkokių realių bus pasiūlymų pateikta iš komisijos pusės. Ačiū. Manau, kad profesorius Hoffmanas buvo pirmasis šio klausimo adresatas. Taip, ačiū. Žinoma, valstybės narės įgyvendinamas ES teisė, privalo laikytis bendrųjų ES principo ir e, teismo jurisprudencija yra labai svarbu. E, pirmasis Hartijos straipsnis e, suformuotas e, griežčiau, todėl situacija yra keista, nes valstybės narės turi laikytis bendrųjų principų, tačiau teismuose pagal 41 taisyklę tai atmetama. Todėl administracinės procedūros įrašytos ES teisėje turėtų būti taikomos ir valstybėms narėms, kai jos taiko ES teisę. Ir tai nėra požiūrio klausimas, teorinis klausimas, bet kaip tai daryti? Ar būtų protinga pirmiausia pradėti nuo Europos institucijų, sukurti gerą praktiką ir po to ją plėsti? Pirmiausia, per praktiką ar per teisės aktus? Ar protinga būtų sakyti, mes esame ir taip jau labai integruoti ir valstybės narės turėtų to jau pat e, laikytis šių reikalavimų. Todėl aš sakau, kad e, turime daug politikos sričių, kur valstybės narės ir e, sąjungos institucijos dirba kartu, vykdo bendras procedūras. Ir tokiose situacijose neįmanoma leisti valstybės narėms laisvai taikyti nacionalinės taisyklės, nes rezultatas būtų tas, kad bent viena administracinė procedūra būtų taikoma pagal taisyklės įvairiose jurisdikcijose. Tai būtų didelis teisinis neiškumas piliečiams ir nacionaliniams teismams būtų neįmanoma tinkamai įvertinti tų dalykų. Todėl pirmoji sritis, kur reikėtų reguliuoti, yra tie reikalai, kur yra didelis bendradarbiavimas tarp sąjungos ir valstybių narių. Antras klausimas yra metodika, kaip rasti tas gerasios praktikas, gerasią, gerąją patirtį. Mūsų darbo grupė penkeris metus e, su ekspertais iš varių valstybių narių ir ne ES ekspertais e, dirbdama bandė ne tik įvertinti įvairias politikos sritis, kas iki šiol veikia ES, kokiame kontekste, bet kokias yra ir valstybių narių tradicijos. Turbūt tai yra protingas požiūris bandyti tai įvertinti. Ir per kontrastą, kaip sakė Luigi Berlingeris, e, kyla mintis pirmiausia įvertinti tai, ką kokios, įvertinti, kokios yra spragos, nedidelės spragos, pabandyti jas e, užkamšyti Tai yra ne, ne pats geriausias požiūris, nes jis neleidžia matyti bendro vaizdo ir tų struktūrinių problemų, kurias reikia spręsti, kad būtų galima e, spręsti tų labai skirtingų administracinių procedūrų klausimus. Ir e, aišku, kad supaprastinti teisės aktus, e, viską padaryti skaidriau, tai aišku būtų pirmasis žingsnis e, einant prie bendrų taisyklių. Labai ačiū. Ponas Kester turi klausimą. Aš norėčiau šią diskusiją dėl administracinių taisyklių e, pratesti ir paminėti keletą precedentų. Administracinės taisyklės yra susijusios su demokratija ir skaidrumu. Ir štai, pavyzdžiui, mes turime Europos piliečių iniciatyvą ir investuotojų ginčių sprendimo ir e, sutarties su jungtinėmis valstijomis e, atžvilgių e, buvo atmestos piliečių iniciatyvos, nes sakoma, kad apie tai to negalima spręsti iniciatyvomis. Taigi, ar reikia patikslinti administracinės taisyklės, kad piliečių iniciatyvos būtų lengviau priimtinos? Antras klausimas, ar nereikia patikslinti ES administracinės teisės, kai kalbam apie komisijos ir Europos parlamento narių santykius, nes parlamento nariai, narių galimybės yra ribojamos, norint gauti dokumentus dėl transatlantinės sutarties. Kaip parlamento narys norėčiau žinoti, koks yra viso to teisinis pagrindas. Aš esu uždavęs šį klausimą komisijai raštu, jo atsakymas nebuvo patenkinamas. Gal galite patikslinti ir šį aspektą? Ačiū. Anscheinend hat Multiple Choice hat gesagt, ich fange mal an. Ähm, ja. Čia yra Man, man malonu pirmai pabandyti atsakyti iš klausimą, pabandysiu trumpai. Dėl teisinio pagrindo, kodėl neteikiama informacija ar atsakoma teikti informaciją Europos parlamento nariams. Informacijos keitimasis apibūdintas tarp institucinėme sustarime ir man kliuvo abejotinas malonumas dėrėtis dėl vieno iš tų tarp institucinių sustarimų. Sakau, kad abejotinas malonumas, nes e, tuo metu daromas įvairiopas įvairlypis e, spaudimas, na, tuo atmeniu buvo bandama pasiekti kažkokią pusiausvyrą, kad, taigi, dokumentai, kurie e, yra slapti, buvo siekiama, kad jie būtų pateikiami parlamento nariams. Ir teisme buvo kovojama dėl to, ar dokumentas yra slaptas, yra, nėra tiesiog komisijos e, savanoriškas žingsnis paskelbti jį slaptu ar ne. Tačiau šiuo metu mes dabar kalbame apie santykius apskritai tarp e, institucijų. Pavyzdžiui, pirmininkų e, suėgoje, parlamento vicepirmininkai ir frakcijų pirmininkai viena vertus dirba. E, ir jie taip pat derasi su komisija E, investicijų sutartį su jungtinėmis valstybėmis ar e, ginčių sprendimo sutartis yra tiesiog atsitinis pavyzdys. Kitas klausimas, ar jeigu komisija pasakytų, kad, e, kad Europos piliečių iniciatyva bus atmesta, bet kokiu klausimu, kuris e, dar neįspręstas komisijoje, ar čia taikomas būtų administracinė teisė. Na, tai čia šiuo atveju administracinė teisė nėra tiesiogiai taikoma. Reikia kalbėti apie taisyklės, kurios e, yra taikomas. Pone Kaufman turbūt geriausiai žino tas taisyklės, reikėtų žiūrėti, kokios taisyklės taikomas e, piliečių iniciatyvai. Vėlgi čia yra tarp institucinis sustarimas su komisija ir pagal jį komisija turi įtraukti piliečių iniciatyvą, tai- tačiau pagal tai, kaip yra išdėstota taisyklėse. Kalbame apie administracinės teisės susijęs su trečiais šalimis. Yra tam tikrų teisės aktų administracinių veiksmumų, kurie paliečia trečiasias šalis, pavyzdžiui, bandomi projektai viešųjų pirkimų, viešųjų pirkimų e, procedūros, jos turi įtaką trečiosiam šalims. Tačiau šie dalykai neapima e, tų dalykų, kuriuos jūs paminėjote, yra kitų būdų tos klausimus, kuriuos jūs minėjote, spręsti. Na, labai trumpai vokiškai atsakysiu. Priečio iniciatyvos klausimas, žinoma, susijęs su, tai, su tuo, kaip pradedama procedūra. Ar pagal vykdomasias taisyklės, ar čia naudojama kažkas kita. Taigi, pirmiausia, reikia analizuoti taip, bandant atsakyti jūsų klausimą klausimą. O kai dėl statų dokumentų, tai ir pliečiams taip pat yra svarbus šis klausimas, jeigu norėtų susipažinti su tokiais dokumentais. Ar tokie dokumentai iš vis įrašomi kažkokiame sąraše yra esminis klausimas. Galimybė gauti informaciją yra esminis demokratijos elementas, e, svarbus skaidrumo elementas, ypač tokia organizacija kaip Europos Sąjunga. ES sistema turbūt mažiau pažįstama piliečiams negu nacionalinės sistemos, todėl į tai reikės išvelgti. Ir tai čia yra taip pat ir administracinių klausimų, nes, nes jie paliečia ir piliečius. Ar čia būtų taikoma bendroji administracinė teisė, ar kokia nors kita. Norėčiau kai ką pridurti dėl piliečių iniciatyvos. Tai puikus pavyzdys, nes kalbame apie sritį, kurioje egzistuoja dalinis reglamentavimas, iš dalies e, paremtas sutartimis, iš, iš dalies e, tarp institucinė sutartimi, tačiau išlieka spragų toje situacijoje ir bendresnio pobūdžio nuostatos reistų užpildyti tas egzistuojančias spragas. Ypač dėl to, kad e, tik tai pradedama ta procedūra. Tai taip pat būtų galimybė e, patikti atsakymą tiems, kurie inicijuoja šią procedūrą. Nemaname, kad bendros administracinės procedūrinės teisės e, rengimas turėtų vykti iš karto plačiu mastu, bet manome, kad tokie bandymai užpildytų egzistuojančią spragą. Pirmininkas, ačiū už atsakymus, jei mes jau atsiliekame nuo uh, komiteto darbo tvarkės. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams, kurie dalyvavo šiame klausime. Ačiū ir mes toliau tęsime veiklą šioje srityje, jūsų pradėtus darbus. Ačiū už tai, kad atvykote į parlamentą ir tikime sėkmingai bendradarbiauti su jumis ateityje. We continue with point number five. Tęsime Toliau penktasis darbo atvarkės punktas. Kalbėsime apie Kinijos ir apie galimybę Kinijai remtis Europos civilinę teisę, ypač Europos pardavimų teisę. Norėčiau trumpai pristatyti šią temą prieš suteikdamas žodį kalbėtojui ir pristatysiu pristatyti šią temą. – 2014 vasario 26 baigėsi e, komisijos pateikto pasiūlymo dėl e, Europos pardavimų teisės e, svarstymas. Buvo siūloma pat priimti reglamentą taip pat e, E, sutarčių teisę reglamentuojančius teisės aktus, kurie galiotų visoje ES. Tai fakultatyvinis teisės aktas ir ta priemonė nepakeičia sandorių teisės galiojančios valstybėse narėse, bet uh, numatyta galimybė tokiai sistemai egzistuoti šalia nacionalinių sistemų ir ji išlieka kaip alternatyva, jeigu šalis, kokios nors atvejo šalis, nuspręstų jie remtis. Po, įvyko plačios konsultacijos šią temą, pora klausimų, trys seminarai surenkti draugė su komisija, taip pat įvyko dvi konferencijos, kuriuose dalyvavo nacionalinių parlamentų atstovai. 2013 sausio mėnesį parlamento poveikio vertinimo tarnyba teigiamai įvertino komisijos pateiktą vertinimą. Pranešimas, pranešimą teisės komitetas svarsti 2013 e, rugsėjo viduryje ir komitetas pritarė šio pranešimo papildomumo aspektui. Ir savo pranešime komitetas siūlo Europos pardavimų teisę kurti kaip e, fakultatyvinę sistemą e, tik tai internetinių pardavimų srityje, kalbant apie teisinio poveikio priemonės. Pranešime akcentuojamas laisvo e, pasirinkimo, laisvo teisinio poveikio priemonių pasirinkimo principą e, numatoma pir, pirkėjams ir galimybę numatyti du mėnesius e, kreiptis dėl galimos žalos e, kompensavimo, jei įsigyta prekė yra netinkama. Komitetas pasilė, paskyrė Alessandrą Moretti pranešėja šioje kadencijoje. Ši iniciatyva, kurie vainikuoja daugelį metų trukusi darbą ir kurio ypač pageidavo mūsų komitetas patrauk, pa, patraukė įstatymų leidėjo Kinijoje susidomėjimą. Delegacija praėjusiais metais lankėsi, komiteto delegacija praėjusiais metais lankėsi Kinijoje ir nusprendėme pasikviesti Viktorą Meyers, dirbantį Niderlanduose universitete dėstytojų. E, pristatyti šią temą komitete ir pakomentuoti, mm, įvertinti Kinijos galimybės ir siekius pritaikyti Europos e, pardavimų teisę savo šalyje. Dabar norėčiau suteikti žodį daktarui Meirs. Prieš tai suteikęs žodį Teisingumo komisijos teisingumo direktorato atstovam ir kitiems komisijos atstovam. Prašau. Ačiū pirmininkė už kvietimą man pasisakyti, bei taip pat už tai, kad pristatėte šiandienos šių diskusijų temą. Iš tikrųjų, norėčiau pasakyti trumpą kalbą ir pakomentuoti galimybės tarp žemyninio bendradarbiavimo galimybės tarp Kinijos ir Europos Sąjungos šia ir kitomis susijusiamis temomis. Kaip žinote ir kaip yra išdėstyta e, Europos pardavimų teisės dokumentuose, jei tarp e, teisinių sistemų nėra spragų, jei tų spragų nebūtų, tai prekybos apimtis galėtų išaukti tarp Kinijos ir ES 40 procentų. Tai žinoma yra svarbu, tai būtų labai svarbus dalykas tokio masto išaugimas, jeigu egzistuotų ta pati bazinė sistema. Bet tą patį galima pasakyti ir vertinant dviejų žemynų situacijas. Taigi šiuo metu Kinija keičia savo požiūrį įstatymų atžvilgių. Kaip žinome, žemyninėje Europoje ir Kinijoje galioja civilinė teisė. civilinė teisė grindžiama sistema, tačiau taip pat juntama pastaruoju metu Amerikos bei Hongkongo e, teisės įtaka žemyninėje Kinijoje. Ir todėl Kinijos dabartinė civilinės teisės sistema yra tampa šiek tiek chaotiška ir tarsi sudurstita iš gabalų. E, Kinija bando išsirinkti labiausiai patinkančius aspektus iš JAV teisinės sistemos, iš Europos teisinės sistemos ir ta Kinijoje atsirandanti teisės sistema yra labai mišri. Prieš tris savaitės įvyko Kinijos komunistų partijos ketvirtasis suvažiavimas, plenarinis suvažiavimas. Ten daugiausia buvo kalbama apie įstatymo viršenybę. Pirmą kartą Kinijos komunistų partijos vadovai pareiškė, kad įstatymas teisė e, buvo pagrindinė jų diskusijų tema keletą dienų trukusiame renginyje. per tą patį laikotarpį įvyko keletas e, susitikimų. E, tarp, sutikimų su tarptautiniais atstovais mano universitete Kinijoje, kur aš dirbu Činhua universitete. Pavyzdžiui, Markas Zuckerbergas, Facebook įkūrėjas, kreipėsi į buvo jo viešasis, viešasis kreipimas, tačiau buvo ir nuobodesnių pasisakymų. Kinijos e, aukščiausiojo teismo vienas iš vadų pasisakė ir pareiškė, kad jis vertina dabartinės tendencijas kaip, kaip įstatymo arba teisės pavasarį, kad e, mesgasi nauji žiedai ir gali atsirasti naujų galimybių. Taigi, įstatymo pavasario laikotarpiu, bent jau tokį, tokį įspūdį susidariau iš tarptautinių susitikimų, dabartiniai įstatymai, dabar galiojantis įstatymai Kinijoje yra kritikuojami Kinijos uh, akademikų, ypač dėl to, kad Kinijos civilinė teisė yra buvo sukurta, sutvirtinta per pastaruosius keletą metų, tačiau ji nėra pakankamai gerai e, sutvirtinta. Taigi, kai kurie įstatymai šiuo metu Kinijoje yra vertinami iš naujo, e, E, bendryjų teisė, civilinė teisė. Ir man atrodo, kad čia atsiveria galimybė Europos Sąjungai peržiūrėti Europos Sąjungoje parengtus projektus ir juos, na, kabutėse perdirbti, peržiūrėti ir pasiūlyti Kinijai. Ta pati galime pasakyti ir apie kitas šalis. Turiu omeny galimybę antrą kartą panaudoti teisės, pritaikyti teisės projektus, kurie buvo labai kruopšiai parengti ir yra labai mm, kokybiški. Jie galėtų tikti ne tik Kinijai, bet ir kitoms kylančios ekonomikos šalims. Ir kalbant apie tokį įstatymų pavasario laikotarpį, tai, tai yra labai įdomus procesai vienoje. E, sparčiausiai kilančios ekonomikos teritorijų. Jei Kinijos ir ES teisės sistemos išliktų palyginamos, e, suderinamos, tai atvertų didžiulių galimybių abiejų žemynų ekonomikai ir ypač daug galimybių Europos ekonomikai. Ir E, galime kalbėti ne tik apie sėkmės projektus, tokius kaip Europos pardavimų teisė, bet paminėti ir kitus pastarų 20 metų projektus Europoje teisės rytyje, kurie e, ir nebuvo sėkmingi. Pavyzdžiui, kai kurie projektai dėl politinių sumetimų buvo pernelyg platus, nes buvo bandyta įtraukti visas idėjas ir visus siūlymus, bet tokie nepasisekę projektai taip pat, teisės projektai taip pat gali tapti kvėpimo šaltiniu kitoms valstybėms. Ir ES galėtų e, paskleisti savo teisės sistemą į kitas jurisdikcijas, neatsižvelgiant į tai, ar tie konkretus projektai pačioje Europoje pasiteisino, buvo sėkmės projektais ar ne. Tai būtų, tai būtų įrankis užtikrinti mūsų ir kitų teisės sistemos suderinamumą. Užbaigdama savo pasisakymą, norėčiau pasakyti, kad Kinijos Ekspertai ir akademikai, kur, su kuriais kalbėjausi šią temą, e, reiškia minti, kad jiems daro didžiulį įspūdį Europos teisės sistema. Ir kai darau Europos teisės pristatymą, paprastai dažnai jie man sako, kad europiečiai gali pasiūlyti kad Europos mastu rengiamos gairės, kuriomis valstybės narės gali remtis. Ir tai nėra, na, imperatoriaus paskelbiamas įsakas, kurį privalu e, visapusiškai gyvendinti. Ir man atrodo, kad tai yra gana tikslus apibūdinimas. Europoje atsiveria galimybė suteikti paramą būti kvietimo pavyzdžių kitoms šalims, kvietimo šaltinių kitoms šalims. Ir manau, kad dėl daugelio priežasčių Kinija galėtų būti pirmoji tokių e, sąraše. So, Ačiū už šią įžanginę prezentaciją ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui iš Derkšmaja iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už galimybę aptarti e, Europos pardavimų teisės perkelimo į Kiniją galimybės. Noriu pasakyti, kad ir Ramiojo e, vandenino ir Pietričio Azijos valstybių domisi šią teisę ir daugelis kitų šalių - Japonija, Australija, Singapūras e, - kaip tik įgyvetina savo pardavimų teisės reformą, sandorių teisės reformą. Šios šalis siekia geriau pritaikyti savo sandorių teisę prie tarptautinių tendencijų ir visų pirma nagrinėja tokias, tokius tarptautinius dokumentus kaip jungtinių tautų kon, e, pardavimų konvencija taip, taip pat ES parengtus dokumentus šioje srityje. Jie taip pat domisi savo pagrindinių prekybinių partnerių sistemomis. Tai būtų viena iš tokių, tai būtų Europos Sąjunga. Europos teisės aktais, aktai gali būti eksportuoti į Aziją, Ramų, į vandenyną ir kitus regionus. Pardavimų teisė yra vienas iš tokių pavyzdžių. Visų pirma, dėl to, kad pardavimų teisė yra e, ilgo lyginamosios teisės darbo rezultatas, nes buvo plačiai remtas nacionalinėmis tradicijomis bei ES teisės aktais bei tarptautiniais instrumentais, pavyzdžiui, vienos e, pardavimų konvencija arba UNIDROA principais. E, kitas bendrosios Europos pardavimų teisės privalumas yra tai, kad ten aptarti verslo, dviejų verslo įmonių e, sandoriai bei verslo ir įmonės ir vartotojo santykiai. Taigi tai, tai apima ir vartotojų teisės aspektus. Ir būtent todėl Europos pardavimų teisė yra tokia patraukli. Ir pratesimas pono Majerio minti. Iš tikrųjų, tas, ta padarimų teisė nėra griežtas įsakymas ar įstatymas, kurį reikia perkelti į tai yra fakultatyvinė sistema. Ši priemonė ne, neverčia valstybių narių keisti nusistovėjusios šalyje pardavimų teisės tradicijos, bet tai suteikia e, alternatyvą pirkėjams ir pardavėjams susitarti dėl galimybės remtis kita sistema tarp valstybinių pardavimo atvejais. Ir jie nusprendžia remtis tą teisę tik tuo atveju, jei tai jiems atneša finansinį privalumą. Pavyzdžiui, pardavėjas laimės iš to, jeigu jis pasirinks prekiauti remiantis konkrečia viena sistema. O pirkėjui, vartotojui. Tai užtikrina didesnį pasirinkimą, e, taip pat konkurencingas kainas ir ta pardavimų teisė užtikrina ir reikalingą vartotojų apsaugą, kur yra gana aukšto ligmens Ir iš tikrųjų tai nėra iš viršaus nuleidžiamas įsakymas, bet tai yra alternatyvi fakultatyvinė sistema. Europa suinteresuota savo teisės sistemos klaida. Visų pirma dėl to, kad jeigu mes viena svarbiausių prekybinių partnerių pasaulyje galime užsitikrinti didesnį suderinamumą, tai mūsų verslas dėl to sutaupys. Jei galėtume pas, paskatinti savo prekybinius partnerius ar, ar teikti jiems paskatas, dėkti mūsų teisės sistemą, tai iš karto įgyme konkurencinį pranašumą, e, pavyzdžiui, JAF atžvilgių. Taip pat e, tai suteikia privalumą ir toms, tiems pramonės sektoriams, kurie teikia paslaugas priekybinėms, prekiaujančiams įmonėms. Todėl mes galėtume imtis kai kurių pastangų šioje srityje. Ir užbaigdamas pirmininkė, manau, kad noriu pasakyti, kad mes turėtume kiek įmanoma greičiau pas, patvirtinti pasiūlymą dėl Europos padavimų teisės ir jį reklamuoti. Uh, suteikime galimybę Europo, šaukinijos įstatymo pavasariui sužydėti. Dėkoju, sako pirmininkas. Iš didžiai generalinio direktorato atsakingų už teisingumo klausimus yra ponas Maier. O dabar laikas atėjo mūsų komiteto narių klausimams ir atsakymams. Ir juos atsakys mūsų gerbiami prelegentai. Prašom. Ponas Morinio Pinto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sudėkingumu noriu pasakyti, kad Kinija domisi mūsų aptariamų klausimų, mūsų administracinė Europos pirkimo pardavimo teisė. Techninių požiūrių yra nemažai pasiekta. Čia galėtume kalbėti apie tikrą genezę bandytą atlikti teisės principų, prekybos teisės principų kodifikavimą. E, čia pirmiausia galėčiau paminėti Napoleono kodekso pritaikymą. Jis siekia XIX amžiaus pradžią. Norėčiau pasakyti, e, tiksliau norėčiau paklausti, ar kitų teisės ryčių neapima Kinijos susidomėjimas ES teisė. Tokių dalykų kaip, pavyzdžiui, žmogaus teisės, humanitarinė teisė, E, piliečių teisės, piliečių teisų apsauga nuo valstybės ir panašiai. Galbūt domimasi taip pat ir laisvės principais. Ir žmogaus orumo principų įtvirtinimu. Norėčiau paklausti, ar ES negalėtų šios rytyje Kinijos paveikti. Kinijos ir kitų kai kurių valstybių. Čia kalbam įmonės, prekes, kapitalą, tik apie labai merkantilinius dalykus, o kur visos kitos laisvės. Dėkui. We will, uh, uh we will first take... Pirmininkas, išklausysime keletą klausimų, paskui pakviesime mūsų posėdžių dalyvius atsakyti. Ponas Lebrotum bus antras kolega, kuris turi galimybę užduoti klausimą. Dėkoju, panu pirmininkė. Šiandien štai sužinome, kad Kinija giria mūsų bendrąją prekybos e, teisę, pirkimo pardavimo teisę, e, subsidiarumo principą ir, aišku, džiugo, kad čia kalbama ne apie imperatoriaus diktatūrą. Na, vertinimas tokios valstybės kaip Kinija šiuo klausimu yra labai įdomus, nes Kinija yra ta valstybė, kuri nėra labai lanksti teisės požiūrių. Kita vertus, mes regis džiaugiamės ekonominėmis perspektyvomis kurias turėtų mus atverti tas pavyzdys, kurį kvėpiame Kinijai. Kalbant apie pirkimą pardavimą, apie sandorius, e, mums tai atveria, kaip jūs sakiau, puikias perspektyvas. Ir, tačiau šiaip ar taip, aš jaučiu tam tikrą slogutį. Ar nekeista, kad Kinija e, vertybių požiūrių sako globojantį mus, juk pati Kinija nėra pavyzdinė valstybė šiuo požiūriu. E, Kinė mus sveikina ir tie sveikinimai man kelia tam tikrą nerimą. Ką Jūs apie tai manote? Pirmininkas. Pone Hautala, prašau. Ačiū, pirmininkė. Su dideliu įdomumu įsiklausiau pono Mairso pasisakymu apie kinų teisės pavasarį. Mes turėtume žvelgti į bendradarbiavimo galimybės civilinės teisės rytyje. Nes aš manau, kad galėtume ieškoti efektyvesnių būdų, ne tik kalbėti apie bendrus teisės principus slypinčius už ES teisės aktų. Mes žinome, kad tas teisinis bendradarbiavimas egzistuoja tarp ES ir Kinijos. Mes bandome savo žmogaus teisų idėjas perkelti į Kiniją bet turime pripažinti, kad tas eksportas nebuvo labai sėkmingas. Tad kaip spręsti šią klausimą, nes piliečiams sunku daug ką paaiškinti. Pavyzdžiui, toje šalyje vyrauja kolektyvinės atsakomybės kultūra. Sunku tai pakeisti. Ir man atrodo, kad daugeliu atveju reikia žiūrėti atskiros situacijos, ekonominės interesai regi šį kartą irgi užgožė visą kitą. Pone Mairis, žodis jums atsakyti. Ponas Mairis, dėkoju, ponė pirmininkė. Man na, e, įdomus komiteto narių klausimai, kadangi man, aš pirmiausia teorijos ir, ir praktikos požiūrius, dalykų, prie, prie esminių dalykų. Ir norėčiau pasakyti, kad e, įmonių teisė yra pagrista lyginamąją teisę. Teisė, e, tie asmenys, kurie sudaro susitarimus, jie gali laisvai nuspręsti, kokią vietą užims tie tuos sutartys. Ir, ir tuo būdu žinia yra perdodama teisingai. Kai dėl trečio klausimo, jaučiu, kad yra bendras sutarimas. Galbūt tas požiūris galėtų būti netiesioginis ir nebūtinai siekti e, tiesioginis konfrontacijos. Kartais tas netiesioginis prieimas e, atneša daugiau sėkmės ir yra tvaresnis žingsnis negu tiesiog tas polimas pirmin įsitikinus tam tikrų vertybių teisingumu. Tada aš manau štai ką, mano požiūriu būtų gerai pradėti nuo praktinių dalykų. Nuo verslo, nuo kapitalo. Tikiuosi, kad veikiant išmintingai, laikantis aiškios strategijos. Mes galime bendradarbiauti ir bendrauti, pradėdami e, nuo kapitalo ir verslo ir tuo pat metu netiesiogiai paliesam ir kitas vertybės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar komentuosite, ką nors, gerbiamas kolega? Labai trumpai. Aš negaliu kalbėti apie užsienio politikos poziciją Kinijos atžvilgių. Tiesiog šiandien čia mes kalbame panašiai, kaip minėjo ponia Hautala, mes kalbame apie pirkimo pardavimo teisės, sutarčių teisės tam tikras nuostatas. Mes siekiame subalansuoti teisės ir pareigas. Ir man atrodo, tai yra labai svarbus žingsnis. Kitas dalykas, kuris jau buvo paminėtas, yra toks. Būtina, kad šalis sutiktų su tuo, kas yra taikoma. E, tik šalių sustarimo požiūrių gali būti taikomos tam tikros nuostatos ir tokios, kurios visiems būtų privalumas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra aukšto lygio vartotojų apsauga. Ką tai reiškia? Ką reiškia tas principas? Tai reiškia, kad siekiama apsaugoti tą silpnesnę pusę. E, mes čia kalbame apie vertybės. Ir, kaip sakė daktaras Mairis, netiesiogiai mes galime pateikti ir kitas mums rūpinas vertybės, iškelti diskusiją dėl jų. Ir tai bus pozityvus žingsnis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū už šią pastabą, kadangi aš asmeniškai 35 metus buvau girdėsi apie totalitarinį režimą ir pirmasis teisės apibrėžimas, kurį gavau, kad teisė yra uh, instrumentas skirtas darbo klasiai valdyti. Ir aš e, tikrai vertinčiau tai, kad pirkimo pardavimo sutarčių teisė uh, su Kinija patirtų tą europinę įtaką. Ar yra norinčių dar klausti? Regis ne. Tad dėkoju už jūsų pateiktą įdomią informaciją ir turėtume padaryti pertrauką posėdėje, nes e, padaryti nedidelę pertrauką tiksliau posėdėje, nes toliau vyks uždaras posėdis, o tie, kurie neturi jame dalyvauti, yra kviečiami palikti salę. Ačiū.